Teisoma pakeitimą e, pateikta vakar 12 val. todėl e, pakeitimas priimtas ir periname prie balsavimo. Jensen Holmeier pranešimas dėl 2014 m. biudžeto procedūros varnis balsavimas balsuojame, balsavimas baigtas. Priimta. Jeigu nori, gali pasakyti tarybą. Uh, Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, norėčiau pasveikinti Jūs uh, baigus balsavimą dėl ES biudžeto 2014 finansiniams metams. Taryba su pasitenkinimu pažymi, kad Europos parlament, tas e, patvirtino susitarimą pasiektą e, derinimo komitete 11, e, lapkričio 11-12 dienomis. Kaip žinote, derinimo komitete pasiektas susitarimas apima eilę bendrų pareiškimų. Taryba tvirtai šios pareiškimus remia ir yra visapusiškai įsipareigojusi e, pasiektus susitarimus įgyvendinti. Gerbiama pirmininkė, norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti biudžeto komiteto pirmininkui, ponui Alanui Lamasūrui ir pranešėjams Anė Jensen, Monikai Holmeier ir Giovanni Lavija. Taip pat ir kitiems Europos parlamento nariams, kurie dalyvavo biudžeto prieimimo procedūroje ir e, dirbo labai konstruktyviai. Ačiū. Grazie. Dėkoju. Dabar. E, reikia perskaityti bendrai tekstą, kuris yra pasiektas derinimo komitete e, lapkričio 11 12 dienomis tarp tarybos ir parlamento biudžetinė procedūra yra gyvendama pagal sutartis. 2014 m. biudžeto procedūra yra traktuojama kaip užbaigta ir aš skelbiu, kad ES biudžetas 2014 metams yra galutinai priimtas. Biudžetas bus pasirašytas Europos parlamento pirmininko šiandien. O dabar mes visi Pereisime prie Dehan pranešimo. Vienas balsavimas, vardinis balsuojame, baigime balsuoti. Priimta. Lavija pranešimas, vardinis balsavimas, pradedame, baigiame. Priimta. Fernandės pranešimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau grįžtame prie tarybos, nes taryba nori pasisakyti dėl Levija pranešimo. Mr. President. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, Europos parlamentas ką tik patvirtino pakeitimą tarybos pozicijai dėl devintojo taisumo biudžeto 2013 metams. Šis pakeitimas visapusiškai atitinka politinį susitarimą pasiektą derinimo komitete praėjusią savaitę ir tai yra daroma pagal bendrąjį tekstą dėl 2014 metų biudžeto. Pagal 314 straipsnio ketvirtos pastraipos C dalies paskutinį sakinį, turiu galvoje ES veikimo sutartį, e, galiu Jūs informuoti, kad taryba patvirtina pakeitimą, kurį priėmė Europos parlamentas dėl tarybos pozicijos dėl 9 taisomojo biudžeto 2013 metams. Todėl derinimo komiteto posėdžio e, numatyto pagal 314 straipsnio 5 dalį ES veikimo sutartyje nebus. Tai yra nereikalinga. Ačiū. Relazione Bogė. Bogė pranešimas. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Marinesku pranešimas, varnis balsavimas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Moreira pranešimas, varnis balsavimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Prusto pranešimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Klais pranešimas. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Satoriai pranešimas. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigime balsuoti. E, priimta. Vaniselroj ir Krell pranešimas. Poniai Beres žodis madame la présidente je suis déjà intervenue sur ce point en séance. pone pirmininke aš norėjau pasisakyti šiuo klausimu jau pirmadienio posėdėje. Aš galiu konstatuoti, kad pirmininkų suiga pažeisdama 50, 60 ir 163 e, straipsnius ir mūsų reglamentą neleidžia mums balsuoti demokratiškomis sąlygomis. Aš dėl to apgailę stauju. Vakar vakare aš dar kartą bandžiau pasiūlyti Europos parlamento pirmininkų žimtumo komiteto vardu e, pateikti pakeitimą žodžiu. Ir tada e, ši asamblėja galėtų pasisakyti socialinio fondo labui. Ir e, kalbame 20 procentų iš sanglaudos politikos fondų. Tačiau aš buvau neišgirsta. Ačiū. Honorevole Ferreira. Ponas Ferreira. Pane Ferreira, prašau. Ponas Ferreira. Reiterar em nome do nosso grupo. Aš norėčiau frakcijos vardu pakartoti, kad mes taip pat pateikėme įvairiausių pakeitimų siūlymų dėl šio pranešimo, dėl šio reglamento ir todėl norime dar kartą pasakyti, kad nesutinkame su šia balsavimo procedūra, pagal kurią negalima balsuoti dėl mūsų pateiktų pakeitimų siūlymų. Tai nedemokratiška, nepriimtinta, nepriimtina turint omenyje parlamentų teisę pateikti pakeitimus, kad dėl jų būtų balsuojama Taigi norėčiau, kad jūs dar kartą permastytumėte balsavimo procedūras ir užtikrintumėte, kad būtų balsuojama dėl mūsų pateiktų pakeitimų siūlymų. O dabar atkreipsime dėmesį į jūsų pasisakymus, tačiau vis tik tai turim tęsti balsavimą. Kaip buvo pasakyta, pirmininkų suigoje jau buvo suformuluota pozicija. Pirmininkas Šulcas išdėstė savo nuomonę e, posėdžio pradžioje. Ir daugiau nieko nebesuteikdama žodžio, siūlyčiau balsuoti dėl pirmojo bloko. Dar vienas žmogus nori pasakyti. Obrigada, senhora prezidente, e eu também queria. Pane pirmininkė, aš taip pat norėčiau paprašyti grįžti prie balsavimo procedūrų. Dėl 21 straipsnio norėjau pateikti pakeitimo siūlymo dėl makroekonominių sąlygų valstybėms, kurios naudojasi struktūrinių fondų lėšomis. Jeigu jos imasi priemonių, kurios nedernama su struktūrinių fondų finansavimu, tai reikėtų numatyti atinkamas priemonės valstybėm atgrasinti. Taigi jūsų pasiūlymai yra aiškus, tačiau man atrodo, kad mes visus klausimus dėl jų išsprendėme. Jeigu norite pasakyti, prašom, kas dar? Whether... Jūs dar neklausėte, ar parlamento nariai pori pasiprieštarauti tokiam pakeitimui žodžiu. Mes tam prieštaraujame ir norėčiau, kad mums būtų suteikta galimybė pasipriešinti ponios Beres pakeitimui prieš tęsiant balsavimą. Chiarito. Taigi, dabar aš maniau, kad e, išaiškinau, kokia yra padėtis. Bet galiu pasakyti, šis pakeitimas yra nepriimtinas. Pirmiausia, turime balsuoti dėl pirmojo bloko, paskui tęsime e, pakeitimu, balsavimą dėl pakeitimų. Manau, kad tai buvo paaiškinta pirmininkų suigoje ir pirmininkas Šulcas pirmadienį tai aiškiai pasakė. Dabar siūlau balsuoti dėl pirmojo bloko. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Approvato. Patvirtinta. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. E, 489, kas už prieš susilaikė priimta, 490 už prieš susilaikė priimta. Visas rezoliucijos projektas vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Moran Chartier pranešimas. Pirmas blokas. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Pane Hams. Iš tikrųjų skandalinga matyti, kaip jūs vedate šį posėdį. Mano frakcija bandė pateikti pakeitimą žodžiu, į jį buvo nekreipta jokio dėmesio O jeigu Bereš pakeitimas buvo svarstumas arba būtų svarstumas, tai reikėtų svarstyti ir mūsų pakeitimą. Turėjo būti suteikta teisė bent jau e, pristatyti šį pakeitimą. Sono, e, a, e... Pone Harms, aš apsiriboju taisyklėmis. Jeigu jūs manote, kad e, toks pirmininkavimas yra skandalingas, tai aš labai atsiprašau, bet aš privalau laikytis darbo tvarkos taisyklių. Grįžtame prie Moran Šartie pranešimo. Komisijos e, pasiūlymas balsuojame dėl jo varnių būdų. Pradame, baigiame. Patvirtinta. Balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Varnis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Olbricht pranešimas. Pirmas blokas. Varnės balsavimas. Balsuokime. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Komisijos pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 76 pakeitimas už prieš susilaikę priimta, 77 už prieš susilaikę priimta. Teisė, kurios rezoliucija, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pakarnien pranešimas. Pirmas blokas. Kas už, kas prieš susilaikę. Priimta. Komisijos pasiūlymas, kas už, prieš susilaikė. Priimta. 115, kas už, prieš susilaikė. Priimta. Teisėkuros rezoliucija, varnis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Boštinarų pranešimas. Pirmas blokas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Antras blokas, kas ne. Iš karto dėl komisijos pasiūlymo, kas už, prieš susilaikė, priimta. 64 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Visas teisė, visa teisėkuros rezoliucija varnis balsavimas. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Celler pranešimas. Pirmas 48 pakeitimai, kas už, prieš susilaikė priimta. Visas komisijos pasiūlymas, kas už, prieš susilaikė priimta. 49 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 50, kas už, prieš susilaikė priimta. 51, už, prieš susilaikė priimta. Penš, visa teisėkuros rezoliucija, varnis balsavimas, balsuojame. Za. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Regner Kratsa Cagaropulų pranešimas. Balsuojame iš karto, kas už prieš susilaikė priimta, 11 pakeitimas, pirma dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33. Varnis balsavimas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. 34. Varnis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 38 už... Atsiprašau, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 47. Vardinis. Kas balsuojame? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 50. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 54. Vardinis balsavimas. Priim... Baigėme balsuoti. Priimta. 66. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigėme. Priimta. 68. Varnis balsavimas. Balsuokime. E, baigiame. Atmesta. 83. Varnis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 48. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 84. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 49. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 86. Varnis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 51. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 87. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 52 už, prieš, susilaikė, priimta. 53 už, prieš, susilaikė, priimta. 44 atkrenta, 88 e, vardinis, kas už, už balsuojame, baigiame balsuoti. Atmesta. 55-57, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 89 varnis. Balsuojame, baigiame. Atmesta. 58, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 59, už, prieš, susilaikė, priimta. 60. Varnis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 61. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 90. Vardinis. Balsuokime. Baigiame. atmesta. 62. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 70. Vardinis. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. 21. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 71. Vardinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. atmesta. 24. <clears throat> Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 72. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti, baigime balsuoti. Atmesta. 29. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 73. Vardinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. atmesta. 32 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 74 vardinis. Pradedame, baigiame. Atmesta. 35. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 75. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. atmesta. 36. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 76. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 37. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 77. Vardinis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 78 vardinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 79 vardinis. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 39 vardinis balsavimas. Galima balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 67. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 80. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Varnis balsavimas. E, pradedame, baigiame. Atmesta. 42. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 82. Vardinis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 43. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Visas komisijos pasiūlymas – vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Teisėkuros rezoliucija. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikinu pranešėjus. Lacione Beres. Toliau Bereš. Pranešimas, pirmasis pakeitimas, pirma dalis, kas už prieš susilaikę patvirtinta, antras dalis už prieš susilaikę patvirtinta, trečioji dalis. U, Ne, pasitikslinkime dėl antrosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečioji dalis. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtoji dalis. Už prieš susilaikę patvirtinta. Penktoji dalis. Vardinis balsavimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šeštoji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Septintoji dalis. Kas už? Vardinis balsavimas. Prieš susilaikę, balsavimas baigtas, patvirtinta. Aštuntoji dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Devintoji dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtoji dalis. Žodinis pakeitimas, balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikslinkime. Vardinis balsavimas balsuojama. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi, pirmasis pakeitimas, pirma dalis, balsavimas baigtas. Patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atsiprašo pirmininkė. Atmesta. Trečiasis atkrenta pakeitimas, komisijos pasiūlymas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, teisėkūros rezoliucija, vardinis balsavimas. Balsuojam. Pone Bereš, ar jūs norite pasisakyti iki balsavimo? Aš norėčiau, kad pradėtume dėrybę su taryba, kad baigtume šį teisės aktą tvarkyti per mūsų kadenciją. Todėl aš norėčiau jūs įgalioti, kad šis tekstas būtų nusiusas komitetui dėl persidėrėjimo. E, Gerai, dabar balsuosime dėl pranešėjos pasiūlymo už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau lavija. Pranešimas, pirmasis pakeitimas. Pirmininkė atsiprašo, ponas Deskas Pro. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimiai kolegos. Mes baisuosime dėl penkių rezoliucijų susijusių su BŽUP reforma. Mes du su pusę metų dirbome, 26 kolegos dalyvavo dėrybose ir dėl šių išvadų tikrai daug padarėme. Todėl labai svarbu mano galva pritarti kompromisui, balsuoti už tam, kad neiškiltų grėsmė tiem dviejų su pusę metų darbo. Ačiū ponė De Castro, lavie pranešimas. Taigi pirmasis pakeitimas, balsuojame, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Komisijos pasiūlymas kas už, prieš susilaikė patvirtinta rezoliucija. Vardinis balsavimas pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau Kapulo Santos pranešimas, pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta komisijos pasiūlymas, kas už prieš susilaikę patvirtinta rezoliucija. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau Dantano pirmasis pakeitimas. Balsuojame vardiniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Teisėkūros rezoliucija, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau Kapulo Santos. Pirmas pakeitimas, balsavimas baigtas. patvirtinta. Komisijos pasiūlymas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Rezoliucija. Vardinis balsavimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau des pranešimas. Vardinis balsavimas už prieš susilaikę. Antrasis blokas atkrenta. Komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, Blasak pranešimas, e, penktas pakeitimas už prieš. Pranešėjau, jūs norite pasisakyti, prašau. Ponios ir ponai, Mes netrukus balsuosime dėl teisėkuros pranešimo, kuriuo suteikiama dviem valstybėm narėms teisėms panaudoti struktūrinių fondų nepanaudotas lėšas dar papildomus vienerius metus. To pasiekta per dėrybą su taryba. Dauguma regionų komiteto narių, turiu galvoje parlamento komitetą, mano priešingai negu biudžeto komitetas. Būtent, kad visos valstybės narės turėtų galimybę pasirengti, kad niekas neatsidurtų nepalankioje padėtyje. Tarybos teisės tarnyba, kad šis teisės akto pakeitimas gali kelti problemų, nes juo neatsižvelgiama į visų valstybių narių lygias galimybės ir lygių sąlygų joms sudarimas. Pone pirmininkė, aš trejato dėrybose dėrėjausi, žinodamas, ko pagėdauja kolegos, nors aš asmeniškai pasiektam rezulta, rezultatui nepritariu. Ačiū, ponia Vlaza, kaip penktas pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau atkrenta antrasis blokas komisijos pasiūlymas už prieš susilaikę patvirtinta ir dėl visos teisėkuros rezoliucijos vardinis balsavimas pradedame, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau Albrecht pranešimas. Norite pasisakyti? Taip, ponė pirmininkė, aš dėl techninių dalykų nes nedirba mano pultelis balsavimo, norėčiau, kad e, technikai sutvarkytų. Taigi, Olbricht, pranešimas, sako pirmininkė. Toliau, prašom. Ponas Tovariš. Pone pirmininkė. Mes balsuosime prieš Albrecht pranešimą, kadangi yra numatomos lėšų netoligus paskirstimas valstybėms narėms. Vienose valstybėse yra daugiau nedirbančių jaunimo atstovų, kurie gauna mažiau lėšų, o Portugalijoje, Ispanijoje ir kitose valstybėse lėšų trūksta. Taigi toks pranešimas mūsų manimu atspindi tų susitarimų dvasę, kurie buvo rasti apskritai užkulisiuose ir koridoriuose, o ne oficialiuose diskusijose. Ačiū, toliau balsuojame. Antrasis balsavimas, vardinis balsavimas. Pradedame, baigiame. Atmesta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas pakeitimas, baltidinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta šeštas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Septintasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas. Vardinis balsavimas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. Devintasis vardinis balsavimas. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Komisijos pasiūlymas. Kas už? Ne. Pirmininkė Petrukas Ve, ponia Olbricht. Ne, ponas Langstrom. Norėčiau tarnybų paprašyti Pagal darbo tvarkos taisyklės yra numatyta, kad balsuoti varnių balsavimu reikia svarbiais klausimais, tačiau aš nemanau, kad čia kiekvienas aspektas yra labai svarbus. Todėl aš siūliu pasidomėti šiuo klausimu ir pažiūrėti, ar visais atvejais reikia vardinių balsavimo. Bene, ora al voto la proposta della Commissione, chi è a favore, chi è... Komisijos pasiūlymas, kas už? kas prieš susilaikė patvirtinta dėl rezoliucijos. Vardinis balsavimas, balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta Lovan. Suteiksiu žodį pranešėjai pirmiausia. Pranešėjus nėra, atrodo, salėje. Yra. Labai ačiū. Aš norėčiau paaiškinti. Raportą. Labai ačiū. Aš norėčiau paaiškinti, kad e, šis pranešimas e, buvo jau pateiktas balsavimui komitete. E, buvo pasakyta prieš nuomonę, bet iš komitete komiteto gavau pažadą, kad trūkumai nuomonėje bus pataisyti. Ir aš tikiuosi, kad bus e, taikoma taisy, taikomos taisyklės, kurios e, yra būtinas tam, tikrų, e, tam tikriems regionams. Tikoju, balsuojame kas už, kas prieš, susilaiko. Primta. Fox Hevna panešimas. Ar Hevna, prašau žodžio. Gerbim kolegos. Trys pakeitimai žodžiu yra pateikti, dėl kurių reikėtų balsuoti, norėčiau juos pakomentuoti. Tai yra techninio pobūdžio pakeitimai, tai yra redakcinio pobūdžio pakeitimai po suderinimo komitete, tai yra pirmieji du, o trečiajame pakeitime yra siūloma išbraukti žodį Bruselis, kad išsaugotume šio pranešimo e, esmę, kad nereikėtų ginčytis apie Bruselį arba Strasbūrą, tiesiog yra siūloma e, kalbėti apie parlamento teisę pačiam apsispręsti, kur bus jo buveinė iš anksto, nenurodant e, kokiai nors institucijai, kaip ir kur taip turi būti daroma. Dėkoju. kai mes balsuosime dėl pakeitimų žodžių, būtent ir atkreipsime dėmesį į jūsų komentarą. Dabar kas už, kas prieš susilaiko. Antroji dalis - vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigėme. Priimta. Antroji dalis, pirmasis punktas. Antroji dalis vardinis balsavimas. Pasuojame. Priimta. Ketvirtasis straipsnis vardinis balsavimas. Kas už? Balsuojame var... kortelėmis. Priimta. Penktasis straipsnis. Balsuojame. Vardinis balsavimas. Baigime. Priimta. Pakeitimas žodžiu. Jei kas prieštarautų dėl jų, turi teisę atsistoti, jeigu 40 būtų tai tuomet e, taip yra, atrodo, kad balsuoti nereikės. Pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar norėtumėte grįžti prie pirmosios dalies? Gerai, balsuojame dėl pirmosios kortelėmis. Priimta. Dabar antroji dalis varnis balsavimas, pasuojame. Baigime. Priimta. Trečioji dalis, kas už? Kelkime rankas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Grįžtame prie trečiosios dalies, balsuojame kortelėmis. Baigime. Atmesta. Aiškiau kelkite rankas ateitie. Taigi, kitas pakeitimas žodžiu, ar kas nors prieštarauja tokiam? Atrodo, kad yra 40, kurie prieštarauja, todėl balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaiko, primta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Baigime. priimta. A konstatuojimo dalis, pakeitimas žodžiu, kas prieštrauja? Beveik niekas. Kas už pakeitimą žodžiu? Prieš priimta. D pirmoji dalis, kas už, prieš, laiko priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. priimta. F priimta. Atsiprašau. F pirmiausia. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Kas? Ne, antroji vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigime. Priimta. O konstatuojam dalis, kas už, kas prieš, priimta. T, pirmoji dalis, už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigime. Dabar dėl rezoliucijos vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame. Priimta.